šitie pono Jureko įtarinėjimai yra visiškai nepagristi. Ponas Tuskas tikrai nevykdo rinkiminės kampanijos. Jisai ruošiasi Rygos viršūnių sustikimai. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ponios ir ponai. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Na, mėly kolegos, aš norėčiau tik tai paaiškinti. Pone Jurekai. Tarybai atstovauja pirmininkaujantį šalis. Tai reiškia, šį rytą buvusi ministrė, tai yra visa įprasta praktika, ji atstovauja tarybai. O ponas Tuskas yra Europos vadovų tarybos pirmininkas, tai yra truputį kitokia institucija negu ES taryba. Tai reikia bent jau atskirti tas institucijas. Europos vadovo e, taryba būtent po viršūnių susitikimo, po valstybių ir vyriausybių vadovo konferencijos teikia, teikia savo, savo ataskaitas. Ir apskritai ponas Juskas nedalyvauja rinkiminėje kampanijoje Lenkijoje. Tai neturi nieko bendro. Dabar rinksime vicepirmininką pagal 15, 16 ir 20 punktą mes gavome kelias kandidatus. Fabio Masimo Castaldo yra vienas iš kandidatų. Be to, jums sutikus buvo pasiūlyta ponia Anerietė Mekė. Kandidatas ir kandidatė man pasakė, kad, kad sutinka kandidatuoti. Slaptas elektroninis balsavimas dabar vyks dėl jų kandidatūrų. Kad jūs galėtumėte susipažinti su, su balsavimo a, e, sistema, tai mes iš pradžių testinį balsavimą, bandomąjį balsavimą atliksime. Po balsavimo parodys a, e, informacija ekrane, dėl ko mes balsavome. Tai būtent pasirodys kandidatų vardai. Pažymėkite pasirinktą kandidatą mėlynais mygtukais. Tai būtent patvirtinkite savo pasirinkimą mėlynais mygtukais. Tai būtent kursorių galite judinti aukštyn ir žemyn ir pasirinkti kandidatą. Kai tik tai pažymėsite savo kandidatą kursoriumi, tada paspauskite pliuso mygtuką. Daug kartų manęs klausia, Jeigu norite susilaikyti, tada paspauskite susilaikamo mygtuką, tai yra vidurinis mygtukas. Nors melina e, lemputė užsižieps, bet jūs būsite susilaikę. Tai yra irgi įmanoma. Žinoma, galima, e, kad nedalyvausite balsavime. Galite patys nuspręsti, čia gali dalyvauti, galite nedalyvauti. Na, Monserrat Kabalie buvo pasiūlyta, e, pasiūlyta Julija Migenis Johnson. Tai yra kandidatė bandomajam balsavimui. Tai dabar yra bandomasis balsavimas su netikrais kandidatais. Prašau. Dabar turėtų pasirodyti vardai. Na, bandomasis balsavimas. Ar ponia Manserat Kabalie arba ponė Migenis Johnson. Pasirinkite. Aukštyn, žemyn, judindami kursorių. Viena iš tų kandidačių. Ir jeigu pasirinksite vieną iš kandidatų, pas, paspaukite pliuso mygtuką. Nežinau, pažiūrėkite pagal spalvas ten. Taigi, bandomas balsavimas pradedamas. Ar visi dalyvavo bandomajam balsavime? Antrą kartą. Klausiau, ar visi dalyvavo bandomajam balsavime. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pone Kabaljė laimėjo bandomąjį balsavimą. 309 balsai už. Jūs irgi norėjote, kad dalyvauti bandomajame balsavime? Ne, aš nenorėčiau iškelti savo kandidatus, bet aš norėčiau e, paprašyti, kad, e, kad abu kandidatai prisistatytų, nes aš antrosios kandidatės net nepažįstu. Mūsų darbo tvarkos taisyklėse tai ne, nenumatyta, nėra jokių kandidatų pasisakymų.